švelnesnio e, atskaitumo mechanizmo e, nustatymo kurį buvo mėginama prastumti rinktis statutuose pereitais metais. Taigi šiek tiek gerų naujienų mes dėl to turime dėl Baltarusijos. Kągi labai ačiū. Pone Hedegat, e, vėlgi patiktos šešios rezoliucijos, diskusija baigta, o po kitų, po paskutinių debatų vyks balsavimas. O dabar paskutinis paskutinė diskusija, tai yra skandalas dėl priversnio abortų Kinijoje. Pirmininkė, priversnio abortų skandalas yra šokiruojantis. Feng žaimiai buvo e, sulaikyta vietos pareigūnų Džengzija ir vėliau jai buvo atliktas e, priversinis abortas. Jie septynius mėnesius jau laukėsi. Mūsų frakcija smerkia tokį barbarišką poelgį. Jis e, sukėlė didžiulį nepasitenkinimą Kinijoje, o tai jau yra neįprasta. Abortai remiantis vaiko lytimi yra paplitę Kinijoje. Reikia kampanijų, kurios draustų tokias vaisias praktikas. E, tai veda prie e, pusiausvėros tarp moterų ir vyrų iškraipimo. Vyrų gimsta kur kas daugiau negu moterų Kinijoje. ES turi pasirūpinti, kad nefinansuotų jokių institucijų, kurios taiko priverstinius šeimos planavimo metodus. Mes turėtume kelti šį priversinių abortų ir priversinės sterilizacijos klausimą kaip prioritetinį, palaikydami savo dialogą su Kinija. Ačiū. Dėkuoju kolegui Tenek. Dabar ponas Peterle. Ačiū. Ši rezoliucija Pas mane nieko bila prisiljena dvaindvajsetletna ženska v sedmem mesecu nosečnosti je dejstvo ki zahteva našo pozornost. pone peterle susidūrėme su technine problema palaukite minutėlę luktelkite. I was asked, I was asked to, uh, to ask you just to continue that we can test whether it's Pabandykite tęsti, pažiūrėsime, ar techninių problemų nebėra. Taigi ši rezoliucija yra pagrista pagrindinė ES vertybė. Ši rezoliucija remiasi pagrindinėmis ES vertybėmis, konkrečiai e, pirmų straipsnių dėl žmogaus teisų. Žmogaus orumas yra neliečiama savoka. Priversinių abortų klausimas. Priversinis abortas buvo atliktas 22 metų moteriai ir šis poelgis reikalauja mūsų dėmesio. Priversiniai abortai Kinijoje turi būti pasmerkti kaip žmogaus teisų pažeidimas. Mes raginame Kiniją peržiūrėti jos taikomą vieno vaiko politiką. ES turėtų įtraukti priverstinių abortų klausimą, palaikydama dėrybas su Kinija. ES mokesčių mokėtojai turėtų žinoti, kur išleidžiami jų sumokami mokesčiai ir jų mokesčiai turėtų būti leidžiami ten, kur nėra pažeidžiamos mūsų vertybės. Dėkoju ponui Peterle, kitas kalbantysis ponas Romeva Irueda. E, Birželio Antrą dieną septynis mėnesius besilaukianti moteris e, Fink žemiai buvo pagrobta, prievarta nuvežta į ligoninę ir jai buvo atliktas priversinis abortas. Vaisius buvo nužudytas. Provincijos vadovybė pradėjo tyrimą ir pareiškė, kad moteris buvo priversta pasidaryti abortą. Apie tokį įvykį mes sužinojome interneto pagalba ir tai parodo žodžio laisvės svarbą. Tačiau šiuo atveju aš norėčiau priminti, kad remiantis gyventojų ir vystimosi konferencija ir jos dokumentais mes turime suteikti galimybės poroms patiems pasirinkti saugius ir veiksmingus ir primtinus šeimos planavimo metodus. Ir bet kokia prievartos forma čia negali būti taikoma. Todėl mes reiškime užuojautą aukų šeimoms, smerkiame tokio pobūdžio prievartą ir reikalaujame, kad asmenys nukentėję būtų saugomi. Mes smerkiame priverstinio abortų praktiką Kinijoje ypač taikant vieno vaiko politiką Kinijoje. Mes taip pat e, manome, kad reikėtų kelti šį klausimą dar kartą. Kinijos akademikai turėtų svarstyti, ar reikalinga Kinijoje yra vieno vaiko politika. Dėkuoju. Pone Šakė. Prašom. Ačiū pirmininkė, kolegos komisarė. Praėjusį mėnesį pasaulį šokiravo žinia, kad Feng Žemei buvo pagrobta ir jai buvo atliktas priversinis abortas, vietos institucijos ėmėsi veiksmų, tačiau abortai remiantis vaiko lytimi ir ką tik gimusių kūdikių žudimas yra vykdomas siekiant laikytis vieno vaiko politikos Kinijoje. Tai iškreipia demografinius tendencijas. Kinijoje 40 milijonų yra dingusių mergaičių Kinijoje. E, žmonės patys turi planuoti, ar jie nori vaikų ar ne, ir tą turėtų daryti saugiai, bet kokia prievartos forma yra netinkama ir ji dažnai liečia moteris. Labai svarbu visoms moteriams suteikti galimybę gauti reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat vaiko priežiūros paslaugas. Junktinės tautos turėtų pradėti tirti, kasgi sistemiškai yra vykdoma Kinijoje. Galiausiai norėčiau pabrėžti tai, kad šis atvejis, kuris, dėkui Dievui, susilaukia tiek daug dėmesio Kinijoje, e, mes apie tai kalbame interneto dėka. Taigi nepamirškime žiniasklaidos laisvės svarbos ir masinės cenzūros problemos Kinijoje. Ačiū. Dėkuoju, poniai Šakė. Dabar ponia Veržė. Merci, monsieur le président. Le droit pour chaque femme à pouvoir disposer de son... Ačiū, pirmininkė teisė kiekvienai moteriai naudoti savo kūną, savo nuožiūrą į pagrindinę teisę. Politiz, politikai e, neverta, neverti. discrimination à l'égard des femmes. Certains kai kas bando visokia, visokiais būdais tą teisę kvestionuoti. Jie e, kovoja Riergarde ir šiandieną bando instrumentalizuoti e, žmogaus kovą. Tai apgailėtina. Fengžaimiai, kaip ir kitos moterys, patyrė priversinį abortą. Ir ne tik Kinijoje, bet ir visur pasaulyje tokie abortai yra daromi. E, tai turi būti pasmerkta ir turi būti pasmerkta bet kokia praktika, kuri trukdo moteriai laisvai apsispręsti, turėti vaiką ar neturėti. E, E, internete e, viskas buvo išplatinta ir paskatino diskusijas Kinijoje. E, Kinijoje daugiau kaip 3 milijonai gyventojų tą klausimą nagrinėjo internete. Dabar Kinijos valdžia yra pasirengusi vieno vaiko politiką peržiūrėti, taigi juos turime tik paskatinti. Labai ačiū kolegijai Veržyje. Pone Veržyje, ar sutinkate atsakyti pon, į pono Migelskio klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Ma prawo do swojego ciała i to jest oczywistość. Jūs sakėte, kad moteris turi teisę į savo kūną, bet tas pats pasakytina ir apie vaiką, ir apie vyrus. O kaip dėl vaisiaus? Ar vaikas ir po gimimo lieka moters kūno dalimi? Vielen Dank, Frau Kollegin Versia. Brangus kolega, šitos diskusijos yra senas arkliukas, kuriuo naudojasi visi abortų priešininkai. Aš esu už tai, kad moterys laisvai naudotųsi savo, kovą ir, e, savo kūnu ir noriu tą mintį palaikyti. Tai yra rimtos problemos, jų nereikia instrumentalizuoti, Čia kalbama apie moters gyvybę, kuri miršta Kinijoje dėl to, kad netaikomi kai kurie įstatymai. Gerbkime tas moteris ir e, į šitas diskusijas nebandykite įterpti kitų diskusijų apie abortus, nes jos nieko bendro su mūsų neaptariama tema neturi. Dėkoju. Ponas Poseltas nori Jums dar vieną klausimą užduoti. Pone Viržė, ar sutinkate jį atsakyti? Ačiū, aš nesuprantu Jūsų. Norėčiau dar kartą paklausti. Ar manote, kad vaikas, kuris yra dar embrionas septintame neštumo mėnesyje, turi teisę gyventi ar neturi teisės gyventi. Ar gemalas turi teisę gyventi. Ar jūs kažkaip tai kvestionuojate tokią embriono teisę? Nes sakoma, kad moteris nužudys tą embrioną. Ji gali nužudyti ir injekciją. Pone Veržė, jūs labai aiškiai pasisakėte, brangus kolega, jūs norite, kad būtų teisė, e, abo, e, kad, kad būtų teisė suteikta gemalui gyventi. Aš pasisakau už moterų laisvę. Moterys, o ne vyrai turi spręsti, ką daryti su jų kūnu. Dėkuoju kolegai Veržėje. Baigiame. Uh rezoliucijos autorių pasisakymus, dabar perėsime prie pasisakymų nuo frakcijų. Pone, pone Esaja, vieną minutę. Ačiū. Vieno vaiko politika Kinijoje dar kartą įrodė, kokia žiauri, kai buvo priversta abortą pasidaryti moteris, kuri buvo nešia jau septynis mėnesius, nes pora negalėjo susimokėti tam tikros baudos už tą antrą vaiką. Kinija pažeidinėja žmogaus teises, moterų teises, ta politika, pagal kurią reikia, galima turėti tik vieną vaiką, yra iš tiesų didžiulis pažeidimas. Vaikas gali, gali turėti šeimą vieną vaiką, tačiau kaime gali turėti ir daugiau. Bet visa tai priveda prie daugybės abortų, milijonų abortų. Ir milijonai e, vaikų nužudomi vien dėl to, kad jie yra moteriškos lyties e, dar motinos iššiose. E, kai e, gali atsitikti taip, kad Kinijos visuomenėje pritruks 40 milijonų moterų. Mes norėtumėm suprasti, kad kiekvieno žmogaus fundamentali pagrindinė teisė yra teisė gyventi šiame pasaulyje. Ačiū poniai Esaja. Dabar pusantros minutės žodis suteikiamas poniai Sensin. Ačiū pirmininkė. Kinijos vieno vaiko politika pažeidžia pagrindinės žmogaus teisės. Ji skatina e, abortus dėl vaiko vai, lyties. 2011 metais tik tai 12 procentų jaunų kiniečių žinojo, e, kokiagi yra reali Kinijos politika. Tūkstančiai, tūkstančiai abortų kiekvieną dieną yra atliekama Kinijoje. Lytinis švietimas dabar yra labiau prieinamas. Jokios valdžios institucijos neturi teisės nutraukti neštumo prieš moters valią. Tai yra totalitarnio režimo netinkamas veiksmas, tai yra žmogaus teisų pažeidimas. Žmo, moteris nukenčia, nukenčia jų sveikata, jos kartais miršta. E, nenorimi vaikai kartais taip pat yra žudomi arba persekiojami. Kinijos gyventojų skaičius auga, nes žmonės gyvena ilgiau, o ne dėl to, kad uh, gimsta daugiau vaikų. Kinija turėtų pakeisti savo vykdomą ir taikomą politiką kaip galima greičiau. Dėkoju kolegijai Senšin. Dabar ponia Ojuland. Ačiū pirmininkė. Fengčian Mei pagrobimas ir priverstinis abortas buvo didžiulis žmogaus teisų pažeidimas. Šią, šį atvejį nagrinėjo savivaldybės institucija, tačiau Kinija turėtų ištirti priverstinių abortų ir sterilizavimo praktikos taikymą Kinijoje apskritai. Vieno vaiko politika lemia neteisėtus, nelegalius ir remiantis vaiko litimi vykdomus abortus. Visuomenės pasipiktinimas e, po to, kai paaiškėjo Fengčianmei likimas, turėtų būti pasitelktas peržiūrėti ir modernizuoti vieno vaiko politiką Kinijoje. Šeimą planuoti turėtų patys asmenys, kaip ir yra visame pasaulyje. Kinija turėtų daugiau investuoti į lytinį švietimą ir į kontraceptikų propagavimą. Ačiū. Dėkoju kolegijai Oiland, ponas Šliuter. Yes, but look that you do not lose your luggage also. <laughs> Das, als nächstes spricht Herr Kollege Paschka. Kollege Paschka, prašom. Ačiū pirmininkė. Labai ypatingas ir nemalonus atvejis. Beširdžiai pareigūnai interpretuoja ir aiškina griežtas taisyklės. Vieno vaiko politika Kinijoje – taip kaip ji yra taikoma, reiškia valstybės vykdomą smurtą. Jeigu vyriausybė nori reguliuoti gyventojų skaičių, ji neturėtų tam pasitelkti smurtinių priemonių. Sprendimus dėl vaikų skaičių šeimoje, dėl šeimų planavimo turėtų priimti tėvai. Valstybė gali siūlyti informacinės kampanijas, taip pat ji gali skatinti vaikų gimimą siūlydama materialinės gerybės, tačiau šis atvejis tikrai nėra vienintelis atvejis, kalbant apie šeimų tragedijas Kinijoje. Kinija pati pripažįsta, kad toks, tokie poelgiai yra nemoralūs, todėl mūsų pareiga yra skatinti Kiniją pasikeisti ir imtis atitinkamų veiksmų. Dėkuoju kolegai Pašką. Ponas Obermeier, pusantros minutės. Mikro. Krankenhaus nimierte abgetriebene Fötus ist um die Welt gegangen. Ich glaube nicht. Mes matėme, visame pasaulyje buvo išplatinta ši istorija ir e, sunku abejingai skaityti šitą dalyką. Moteris buvo nešisimta mėnesį ir vis dėlto vietos valdžios e, atstovai ją areštavo, priverstinė, padarė priverstinį abortą. E, taip pat e, buvo nubausta E, jinai buvo kur laiką palaikyta kalėjime ir paskiau jai padarė toksinių medžiagų injekciją. Tai visiškai nežmoniškas elgesys. Nuo tada, kai 70 metais buvo įvesta vieno vaiko politika, e, vaikų planavimo valdžios institucijos e, užkirto kelią maždaug 40 milijonų vaikų gimimui, daugiausiai vyko kaimo vietovėse, buvo plačiai taikomi privartiniai abortai. Ir aš manau, kad nepakanka to, kaip sako kai kurie žmonės, kad tiesiog reikėtų e, plėtoti žmogaus teisų dialogą su Kinija. Jeigu es rimtai žiūri žmogaus teisės, tai mes turėtumėm boikotuoti visus kinų, visą kinų importą. Ir šitą nehumanišką politiką Kinijoje reikia nutraukti. Ačiū, ponui Bermai baigė pasisakyti frakcijų atstovai, toliau papildomi pasisakymai. Pansonik. Labai ačiū. Iš tikrųjų, tie privesniai abortai Kinijoje yra siauba kelintas iškinys, su kuriuo reikia kovoti. Vaikai žudomi, tai yra neprimtina, tai yra absoliučiai antihumaniška. Uh, E, jauna nešia moteris buvo e, priversta daryti abortą. Ir e, vėlgi priemonės užtikrinančios vieno vaiko politiką įgyvendinamas drakoniškais būdais. Tai tikrai neturi ateitie pasikartoti. Tai reiškia, kad mes kad, kad uh, Kinijoje pažeidėjamas pačios pagrindinės žmogaus teisės, ta ribojanti vieno vaiko politika, uh, e, pačioje Kinijoje vis labiau atmetama. Jaunos moteris Kinijoje būkštoja dėl savo gyvybės, kadangi daugelis iš jų abortų metu miršta. Tai yra netoleruotina situacija. Ačiū kolegai Sonik. Toliau ponė Andželilė. Eh, in Cina la one eh, child policy. Pone pirmininkė, vieno vaiko politika Kinijoje kontroliuoja giminimus, bet tai daroma prievarta ir e, žiauriai. Sterilizacija, prievartinis abortas iki 8 mėnesių, e, valsty, tie, tie, kurie paklūsta valstybei, e, yra baudžiami, jiems uždamas didelės baudos, o be to į kalėjimą sodinami netgi jų e, namai yra. Paži... Jų, jų namų teritorija yra pažeidinėjama. Iš tiesų didelis žmogaus teisų pažeidimas priversti moterį daryti abortą vien dėl to, kad ji neturi atitinkamo vyriausybės leidimo. E, E, tai iš tiesų moters didžiulis traumatizavimas. Pagal pasaulio sveikatos organizacijos duomenis Kinijoje moterų savižudybių skaičius daug didesnis negu vyrų. Nutrauktas neštumas turėtų būti apibrėžiamas kaip vaikžudystė. Dėkoju poniai Andželili. Dabar kolegė Škrydlevska. Parlament Europejskich. Ačiū pirmininkė. EP savo rezoliuciją, kuri turėtų būti tvirtinama šiandieną, išsakys savo požiūrį į Kinijos abortų politiką. Vieno vaiko politika yra akivaizdus žmogaus teisų pažeidimas Ir tai yra tiesiog e, moters e, teisės į savo kūną pažeidimas. E, yra naudojamas įvairios priemonės, verčiant moterį pasidaryti abortą ir žeminimas, ir spaudimas, gazdinimas ir panašiai. Būsimosiams motinoms mes žinome bylų, mes žinome atveju, kada vaisius, e, tiesą sakant, pabato galėjo išgyventi. 70-80 e, procentų vaikų e, gimusių tokiame vėlyvame neštumo etape jau išgyvena. Taigi iš tikrųjų tai nėra tinkamas būdas vykdyti šeimos planavimo politiką. Mes turime neapsiriboti vien tik tai žodžiais, bet reikėtų imtis ir konkrečių veiksmų. Ačiū kolegijai Švidlevską. Toliau turiu dar keletą prašymų pasisakyti, bet laiko tam nebeturime, todėl vėlgi apsiribosiu tais, kurie dar nepasisakinėjo, panas Karna pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Jeigu Kalbame apie politiką, kuri numato priversinius uh, e, abortus. Nežinau, nesvarbu, ar tai yra oficiali šalies politika, ar tik tai atskirų institucijų vykdoma politika. Mes turime smerkti tokius atvejus. Uh, uh, Nors šie dalykai pasirodė internete, tačiau iš tikrųjų e, šiaip jau E, žmonės kartais net negali ir pagarsinti tokiu atveju, kadangi grėsia didžiulės baudos, kurie nepajėgs e, sumokėti. E, šiuo atveju gerai, kad ši byla nuskambėjo, nes jinai leidžia susirūpinti, išsakyti susirūpinimą žmogus teisėmis. Iš tikrųjų, tai yra tik tai vienas atvejis iš daugybės. Daug įvairiausių žmogus teisų gynėjų buvo persiekiami, kankinami ir manau, kad šiuo atveju mes turime pasinaudoti įtraukdami e, šiuo, šią praktiką į savo darbo tvarkę, skirdami dėmesį ir keldami šį klausimą Kinijai. Ačiū, e, pana Galer, toliau ponė Zaborska. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisarė. Pasaulis iš tikrųjų šokiruotas. Kai mes matome, kaip Kinijos valdžia elgesi Ir kai tai tampa paviešinta, mes matome, kaip žiauriai pažydinėma žmogus teisės. Ir dėl to labai svarbu, kad e, dvišalėse darybose šita tema būtų taip pat keliama. E, mes turime išsiaiškinti, kodėl būtent ši jauna moteris buvo pagrobta, priverstinai, e, priversta pasidaryti abortą. Be abejo, tikroji priežastis yra ta vieno vaiko politika, kuri yra baisi politika ir vis dėlto ją palaiko e, valstybė iš mokesčių mokėtojų lėšų. Aš manau, kad es neturėtų finansuoti organizacijų, kurios e, viena vertus mosuoja lozungus apie reprodukcinę sveikatą, kita vertus subsidijuoja abortus. Ačiū, ponė Zaborska, toliau panas Skinner. Pane pirmininkė, vieno vaiko Kinijos politika yra šios problemos šaknis. E, e, moteriškas lyties kūdikių žudimas, priversni abortai yra natūrali šios politikos pasiekmė. Todėl šios politikos pirmiausia turėtų atsakyti pati Kinijos valdžia. Aš žinau, kad tiesą sakant, jie turėjo tokių ketinimų, bent tokių minčių. E, tuo tarpu Kinijoje e, tas priverstinis abortas vien todėl, kad šeima negalėtų mokėti baudos, iš tikrųjų nuskambėjo labai plačiai. Kinė valdžia, Kinijos valdžia turi galų galę pripažinti, kad tam tikro pobūdžio socialinė politika tiesiog nepasiteisina, negali būti vykdoma. E, kadangi Kinija e, prisijungia prie civilizuotų valstybių bloko priekyboje, tapos tambe žaidėjai, jinai turi lygiai taip pat elgtis ir žmogus teisų srityje ir turi keisti savo politiką. Uh, Ačiū, ponas Kiner. Poros kitų kolegų nėra salėje, kuri norėjo pasisakyti. Taigi procedūrą užbaigs ponas Hilt. Poselt, atsiprašau, pirmininkė, vieno vaiko politika E, Kinijoje virto reiškiniu, kurį galima būtų įvardinti kaip 21 amžiuje paplitusi melo diktatūra. Kinija dangsto vietos valdžios e, institucijų savivalę, tačiau mes negalime šito toleruoti, kadangi tokie dalykai sistemingai buvo vykdomi dešimtmečius ir Vėlgi šaknis būdė vieno vaiko politiko, todėl kol ta vieno vaiko politika e, nebus nutraukta, e, priverstiniai abortai, grūbus išpoliai ir panašiai be abejo kartosis. Todėl mes be abejo turime pirmiausiai kelti to vieno vaiko politikos klausimą. Mes turime kelti klausimą, kad e, tėvai galėtų apsispręsti, kad jų sprendimo laisvė būtų gerbiama ir kad negimusio vaiko teisė gyvybė taip pat būtų gerbiama juk tai yra viena iš viešai pripažįstamų e, universalių žmogaus teisų, tai teisė į gyvybę. Mes, europiečiai, be abejo turime sutvarkyti ir savo kieme. Ir mes turime užtikrinti, kad negimė, e, negimė kūdikiai nebūtų žudomi e, moters gimdoje. Tačiau dabar kalbame be abejo apie Kinijos atvejį, taigi turime aiškiai pasakyti ne vieno vaiko politikai. Labai ačiū ponui Pusel. Pone Lunačiak. Čia dėl procedūros. Jūs sakėte, kad jūs leiste pasakyti tik tai tiems, kurie dar nekalbėjo. Mano kolega norėjo irgi pasisakyti, tačiau vietoj jo jūs jam suteikėte žodį ponui Pasal, kuris jau kalbėjo. Taigi Aš tą progą norėčiau kelti šitą procedūrinį klausimą ir suteikti žodį kolegai Gilinas taip pat. Pane Lunčiak, spaudaniškų pasakymų procedūra skirta pagyvinti diskusijoms. Todėl turėtumėm, e, turėtume pirmiausia suteikti žodį tiems, kurie buvo paskirti politinių grupių pasisakymams. E, kita vertus, Melnios kortelės procedūra yra kitas mechanizmas. Hmm per pirmąjį pasalt, e, aš nesuteikiau žodžio, jis tik tai nudasi e, du kartus melnai kortelę, tačiau dabar nutariau jam suteikti galimybę pasakyti, ponia Kilner, e, dalyvavo pasakydama frakcijos vardu. Taigi aš turiu konstatuoti, kad taip, mes šiek tiek užvilginame procedūrą, bet kita vertus diskusijos tampa gyvesnės. O dabar baigiu šią procedūrą ir žodis ponė Hetekart. E, es žino e, apie paskutinius Kinijoje vykusius e, priverstinių abortų skandalus ir ponė Sankžemiai byla ir tai paskutinis naujausias atvejs. Es taip pat neramina ponios Pančiunien iš Fudžian provincijos atvejai, taip pat ponios Kanrui, e, Šunam provincijos, kurių, kuriams buvo padaryti abortai, e, atitinkamai 8 e, mėnesių ir ir penkių mėnesių. Tai šią abortą taip pat buvo įvykti e, birželio vidury. Es e, e, žino, kad Kinijos valdžios institucija oficialiai kaip ir pasmerkė tokius atvejus kaip Sankčianmei ir pradėjo oficialų tyrimą siekdami nubausti atsakingus pareigūnus. Taip pat e, mums buvo pranešta, kad 19 provincijų e, bus atliekami panašus tyrimai, nes ten, iš ten gauta pranešimų, kad yra pažeidimų gyventi vieno vaiko politiką. Ir vis dėlto ES neramina e, pranešime, kad ponia Fenk ir jos šeima patiria įvairius grasinimus e, dėl to, kad viešai prabila apie savo nelaimę. E, todėl es ir toliau stebės labai artimai, kas vyksta su šie žmonėm. Privarstiniai abortai, privarstinis sterilizavimas ir kiti prievartos e, atvejai prieš moteris Kinijoje yra nelegalus. Tačiau e, įstatymo vykdymas be abejo tebėra rimta problema. Todėl es e, nekartai ir išsakysiu savo nuogastavimus dėl e, šeimos planavimo politikos vykdymo priemonių. E, vėliausias e, toksai pasakymas buvo e, gegužė 29 dieną vykęs e, ES ir Kinijos sutikimas tada ES paragino Kinijos valdžią imtis priemonių vietoje, užtikrinant, kad šeimos planavimo politika atitiktų visų pirma pačios Kinijos įstatymus ir taip pat e, Kinijos įsipareigojimus žmogus teisų srityje, e, tarpinius įsipareigojimus. Taip pat es išsakė nuogastavimus dėl tų faktų, kad e, tam tikri individai, aktyvistai arba teisininkai, kurie viešai prabilo, viešai kritikavo e, tokias e, represyvės priemonės, patys patiria represijas. Es kelia klausimą, kokiu teisiniu pagrindu e, E, pavyzdžiui, žmogus teisų aktyvistas Chung Van John buvo persekiojamas prieš išvykdamas į JAV. E, e, taip pat gina neteisėtus gina asmenys nukentėjusių neteisėtų vietos valdžios institucijų veiksmų. Prieš tai panas Šengvančion buvo areštu, buvo patyrė namų areštą, e, tik vėliau buvo paleistas ir jam leisti išvykti į JAP. E, kitas žmogus teisų gynėjas Man Huang Fang, kuris e, plačiai pagarsėjo Europoje dėl savo kovos prieš privatinius ambortus, irgi jo likimas irgi kelia surūpinimą. Taigi, ES spaudžia Kinijos valdžią, kad jinai bent jau nutrauktų policijos spaudimą ir persiekė mus šią aktyvistę. Ir be abejo, ES atidžiai stebės kaip Kinijos valdžia vykdo savo tarpinius pareigojimus. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai Hedegard. Diskusijos yra baigtos šiuo klausimu. Turime šešias, šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Diskusijos šiuo klausimu yra baigtos, o balsavimas prasidės dabar.